Goed, collega's. Ik stel voor dat we onze. Collega's. Siūlau tęsti mūsų darbą. Noriu informuoti, kad mes balsavome dėl pono Lėnės kandidatūros ir 17 balsavo už, 4 prieš, 2 susilaikė. Pone Ajala Sender žinos, ką parašyti savo pranešime. Toliau, penktas darbo tvarkės punktas - bendrųjų įmonių 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ponas Rubik yra pranešimo autorius. Mane informavo, kad jis šiuo metu e, yra įtre komitete, kur vyksta balsavimas, bet jį pavaduos ponė Gressler ir kai tik tai balsavimas baigsis, ponas Rubik ateis čia. Siūlau visų pirma suteikti žodį audito rūmo atstovui. Yra du rūmo atstovai. E, Mark Krisp ir skiriaus vadovas Berton Abiuk. Kas pasisakys, nemat, nežinau, nematau jūsų. Aš esu Mark Krisp, e, vadovas Labas rytas, pirmininkė, gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai. Kaip žinote, e, rūmai yra įpareigoti parengti dvi nuomonės dėl bendrųjų įmonių, dėl sąskaitų patikimumo ir įvykdytų sandorių teisėtumo. Ir tie, tos nuomonės yra pridedamos prie bendros ataskaitos rengiamos 2000, 2012 metus. Mes taip pat uh, e, tyrėme uh, e, kontrolės sistemas, uh, taip pat uh, kaip užtikrinamas intelektinės veiklos, intelektinės nusavybės teisės uh, gyvenimas ir stebėsena. Taigi šis, uh, ši ataskaita yra uh, tokia pati, kurią rengėme apie agentūrų darbą ir ten išdėstytos auditorumų e, nuomonės dėl visų bendrųjų įmonių. Mes e, dirbame vadovaudamiesi atitinkamomis procedūromis, taip pat tyrėme, kaip tikriname, ar sandoriai yra teisėti. Tai yra ekspost atliekamas auditas, kurį atlieka e, įprastai audito E, įmonės. Mes tikriname, ar nebuvo klaidų darbe. Ir e, taip pat rengėme nuomonės dėl visų e, bendrų įmonių. Kalbant apie sandorių teisėtumą ir legalumą, mes mm, nagrinėjame tokias įmonės kaip SESAR, Švaraus dangaus, pavyzdžiui, iniciatyvą. Ir e, parengėme nuomonę dėl trijų įmonių veiklos inovatyvių vaistų, pavyzdžiui. Žinote, klaidų, leidžiamas klaidų skaičius yra 2 procentai. Ir e, domėjomės Ir taip pat turiu pasakyti, kad ekspost auditas, kurį teikia nacionalinės audito įmonės, yra nepakankama informacija mums. Mes patikėme kai, kuriuo, kai kurias pastabas, kurios e, yra papildoma informacija. Žinome, kad mokė mokėjimų asignavimai skirti įmonėms, kai kuriais atvejais sudarė tik 50 procentų, o Cesar ir e, Clean Sky įmonės turi užtikrinti geresnę kontrolę, taip pat e, imtis viešųjų pirkimų procedūros. Ir santykiai tarp e, komisijos tarnybų ir šių bendrųjų įmonių yra išdėstyti sutartise Tačiau Clean Skies ir Akademi įmonių atveju nebuvo pakeisti įmonių statutai dėl e, komisijai suteiktų galių, dėl vidaus audito. Galiausiai septintoji e, pagrindų programa e, sukūrė stebėsenos sistemą dėl parengtų mokslinių tyrimų perdavimo ir plėtros. Ir daugelį įmonių dar reikia padirbėti, užtikrinant tokią stebėsenos sistemą. E, ITER projektas. Jo atveju e, rūmai atkreipė dėmesį į e, statybų kaštus. 2010-aisiais buvo numatyta, kad tai kainuos daugiau nei 6 milijardai eurų, tačiau 2012-aisiais buvo atkreiptas dėmesys, kad e, reikėtų iš naujo, nes nukrypstama nuo gairių. E, ir dabar manoma, kad tas nukrypimas sudarys 219 milijonų eurų. Pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, esame pasirengę atsakyti į jūsų konkrečius klausimus. Dank u wel. Uh, wil uw collega ook het woord nemen? Labai ačiū. Iš audito rūmų atstovas. Dabar turbūt norės pasakyti, ponė Greslė, ar norėtumėt jūs pirmiau kalbėti, ar iš pradžių suteikime bendroms įmonėms. Pirmiausia, turbūt bendroms įmonėms. Ondertekens eh, één voor één afgaan, stel ik voor. Aš siūlau, kad mes eh, bendrasias įmonės aptartume vieną po kitos. Ar turim jų atstovų? Taip, jie ten sėdi. Kaip eh, televizi... prasto televizijos laidoje nematome, kur pagrindiniai veikėjai sėdi. Kas pirmiausia norėtų kalbėti? Iš novatoriškų vaistų gal kas nors? Papasakokit, kas esate ir prisistatykit, kam atstovaujate. Galit kairiai pusėje esantį mikrofoną naudot, jums bus patogiau. Ačiū. Esu naujoviškų vaistų iniciatyvos vykdomasis direktorius, mano pavardė Michel Goldman. Pirmiausia, noriu padėkoti audito rūmams, Europos audito rūmams nes atrodo, pat ko keturių su pusę metų veiklos mes pagaliau subrendome ir vienas po kito auditorumų e, ataskait, viena po kitos mums e, padėjo pasiekti tos pažangos. Be abejo, dar yra kalbam apie e, paklaidos mastą. 2 procentų nukrypimai yra leidžiami ir aš galiu pasakyti, kad problemas išaiškino mūsų pačių kontrolės sistema prieš tai, kai auditorumai pateikė savo išvadas. Aš manau, kad tai patvirtina, jog mūsų vidaus kontrolės sistemos yra patikimos. Taigi, kokios viso to priežastys? Kadangi jūs galit sakyti, kad taip, jeigu jau išsiaiškinote net du kartus, kad yra pažeidimai, tai jie tikrai egzistuoja. Uh, Taigi, e, nukreipimo priežastys yra tokios. Pirmiausia, e, jos yra susijusios su naudos gavėjų pobūdžiu. Yra nemažai naudos gavėjų, kurie nežino ES taisyklių, o stambios bendrovės labai puikiai e, žino, kad jas turi laikytis tokių bendrovių, tačiau negali dalyvauti į NVI Ir e, neretai e, naudos gavėjams taisyklės e, yra nepakankamai pažįstamos. Ką mes darome, kad šią problemą išspręstume? Mes savo iniciatyvą iškėlėme pasiūlymą pritaikyti priemonės, kaip sumažinti E, klaidų mastą ir sumažinti tą nežinojimo kiekį. Pirmiausia, mes naudos gavėjams siunčiame gairės, kurias nuolat atnaujiname, bet to jas pristatome per specialius seminarus, e, vykdome daug parodomųjų auditų, daugiau negu šimtą iki šiol esame įvykdę, bet to taikome priemonės, kurios pademonstruotų, kaip galima e, išieškoti neteisėtas išlaidas. Be to kalbame apie ex ante kontrolės sistemą. Manome, kad pagal e, tokias, tokiais būdais galime sumažinti žmonių padarytų klaidų skaičius. E, mūsų nuomonė, mūsų veikla yra pakankamai efektyvi, mes klaidų skaičių sumažinome iki 3,6 procentų. Taigi, ką dabar aš galėčiau pasakyti? Mes ir toliau E, esame pasiryžę e, fondus tvarkyti e, užtikrindami deramą kontrolės ir atskaitomybės lygmenį. Tai mūsų vykdomosios tarnybos užduotis. Mes savo darbuotojus mokome, kaip užtikrinti, kad ES skiriami pinigai būtų panaudojami efektyviausiai, bet to galvojame, kokiuose sektoriuose galima panaudoti naujoviškus vaizdus, vaistus. E, gydant sunkiausias lygas. Galiu pasakyti, kad praėjusiais metais mums pavyko e, paskirti visą biudžetą, kuris buvo skirtas IMI e, vienam, tai yra NVI vienam. Ir mes šimtų procentų sugebėjome įgyvendinti biudžetą, atsižvelgiant ir į mokėjimų, ir įsipareigojimų lygmenį asignavimų lygmenį. E, dar turiu pasakyti, kad labai svarbu, jog šiais metais mes pradame gyvendinti unikalų e, projektą kovai su Alzheimerio lyga. 14 farmacinių bendrovių sutarė bendradarbiauti su akademinė bendruomenė ir mažomis vidutinėmis įmonėmis, kad e, sugebėtume atremti šį visuomenės veikatai kilantį iššūkį. Jūs žinote, kad dėl šios lygos 25 tūkstančiai Europos piliečių kiekvienais metais miršta. Žinote, kad didelė dalimi e, NVI e, tampa realia lyderė sveikatos apsaugos sistemoje ES ir galiu pasakyti, kad visame pasaulyje, net Junktinėse Amerikos valstijose, yra bandoma pasimokyti iš mūsų ir pakartoti tai, ką esame padarę jums remiant. Mes tikimės, kad šis darbas bus tęsiamas per naują NVI partnerystę. Ačiū. Ačiū. Buvo labai įdomu. Ir Dėkoju taip pat už mums pateiktą informaciją. Galbūt dabar ponas Žiniu, kuris atstovauja ENIAC. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Mark Žinijo, atstovauju e, ENIAC bendrąją įmonę. Norėčiau visų pirma atsiprašyti dėl to, kad mūsų uh, E, vykdantisis direktorius daktaras Vilt negalėjo ateiti šiandienos posėdį. Ir aš pasistengsiu jums perduoti žinę, kurią jis prašė perduoti komitetui. Visų pirma, noriu pristatyti e, informacijos apie mūsų įmonę. Prieš keletą savaičių baigėsi programos, septintosios pagrindų programos įgyvendinimas ir mes, mums džiugu e, jūs informuoti, kad mes panaudojame 94 procentus biudžeto skirto mūsų organizacijai. Iš viso atrinkome 63 projektus ir e, panaudojame dalį mums skirtų einamųjų išlaidų, nes organizacijos kūrimo pradžioje mums pavyko sutaupyti nemažai e, organizacijos pradžioje skirtų, jos veiklai skirtų asignavimų. Ir tai sudaro 2,9 e, milijardus eurų lėšų, kuriomis galima disponuoti. Tai buvo džiugi žinia ir, ir mūsų sektoriui ir valstybėms dalyvaujančiams ENIAC projekte. Kokios valstybės dalyvauja? 24 procentai stambių įmonių, 45 procentai MVI dalyvauja mūsų projektuose ir 31 procentas akademinių ir mokslinių tyrimų institucijų. Taigi tokia naujausia informacija, kurią norėjau Jums pristatyti. Dabar grįžtu prie auditorumo ataskaitos. Mes, žinoma, atsižvelgėme į e, rūmų parengtą nuomonę dėl ekspost audito. Mes Mes ta, suprantame, kodėl buvo taikytas e, trišalis modelis. Viena vertus yra komisija, taip pat valstybės narės, 23 valstybės narės dalyvauja ENIAC ir pramonė. Taigi tai yra toks modelis yra taikomas, o finansavimo santykiuose mes mes privalome patys atlikti eksposto auditą ir užtikrinti kontrolę arba suteikti e, galės tai daryti valstybėms narėms. Kodėl taip galime elgtis? Mes, jeigu mes patys atliktume auditą, tai reiškia, kad mes turėtumėme tą patikrinimą atlikti e, laikantis 27 valstybių narių skirtingų taisyklių. Todėl valstybės narės pačios atlieka auditą naudos gavėjų institucijose. Buvo, mes pasirinkome tokią mm, galimybę, tokį variantą nuo pat pradžių. Praėjusiais metais, nuo 2012 mes inicijavome dar nemažai patikrų ir inspekcijų ir praėjusiais metais Mes patikrinome 161 sandorį, bendravome su valstybėmis narėmis, kurios yra atsakingos už kontrolę ir auditą. Be to, mes įdėgėme uh, audito audito sertifikavimą. Draugės su valstybėmis narėmis sukūrėme procedūrą, kurios eigoje tikriname audito sertifikatų kokybę ir teisėtumą. Taip pat dirbame su komisijos vidaus audito tarnybomis, rengdami gairės, kurių tikslas yra mm, tiksliai nustatyti situaciją su valstybėmis narėmis. Tai tiek kalbant apie ekspost auditą tokioje, tokiame etape. Dabar esame. Ačiū pirmininkė. Ačiū toliau, ponas Fosteris. Uh, chairman, uh, first of all, I would really like to... No, nu, pirmiausia. Pone pirmininkė, pirmiausia noriu padėkoti auditorumams ir uh, dirbant su juo Mes galėjome sukurti gana sudėtingą mechanizmą bėgant metams e, trišalį finansavimo mechanizmą, kuris e, yra labai naudingas ir audito rūmai <coughs> pripažino jo vertę. Aš puikiai suprantu audito rūmų išreikštą e, susirūpinimą dėl ekspostė audito, tačiau galiu pripažinti, kad mes aktyviai stengiamės rasti metodą, kuris leistų tenkinti subsidiarumo principą, kai valstybės narės atliktų tam tikrą vaidmenį darbe Mes e, tarybos reglamente esame prašomi tai sukurti ir dabar kartu su audito rūmais bandome rasti kompromisą, kuris leistų uh, tęsti darbą, kurį jau aktyviai atlikome pastaraisiais metais. Uh, savo uh, mechanizme bandame suderinti visą kultūrų įvairovę, bet uh, jau prieš mane kalbėję žmonės tai minėjo. Gavome nemažai komentarų ir apie biudžeto įgyvendinimą. Norėčiau čia priminti, kad kai buvo pateiktas planas ir pramoninkų lūkesčiai 2008 metais buvo įvardinti prieš kuriant operaciją, mes susidūrėme tada su labai rimta finansinė krize, buvo pritaikytos labai griežtos biudžeto drausmės priemonės ir atitinkamai valstybių narių dalyvavimas buvo ribotas. Prisiminkim, kad ES suteiktas finansavimas šiuo atveju buvo tiesiogiai susijęs su uh, E, valstybių narių finansinė būklė ir todėl e, tai įtakojo mūsų biudžeto gyvenimo galimybės. E, vis tik galiu pasakyti, kad galų gale mums pavyko investuoti daugiau negu milijardą eurų į mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimo programas ir tai atnešė tiesioginės naudos Europos novatoriškumui. Dar vienas nuolat keliamas klausimas Tai yra mūsų biudžeto suteikimo vėlavimas. Dar 2008 metais, kai buvo kuriamas mechanizmas, apie tai kalbėjom, bet dabar matome, kad skirtingos valstybės skirtingai vertina finansavimo poreikį ir dėl to kartais biudžeto lėšos mus pasiekia per vėlai. Kartu su valstybėmis narėmis ir Europos komisija ieškome praktiškų, realių sprendimų šiai problemai spręsti. Čia ir baigsiu. Ačiū. Bedankt. Um, ik kijk naar... Ačiū. Dabar žvelgiu į ponę Greslę, kuri pakeičia poną Rubiką. Betgi ponas Rubikas ir pats dabar jau atėjo. Jūsų pranešėjas. Prašom. Jums žodis. Ačiū, pan pirmininkė. Turiu atsiprašyti, kad nes įtrė komitete šią tą pačią temą yra balsuojama. Įtrė komitete svarstama ateitis čia taip pat nes e, mums yra labai svarbu tinkamai sugebėti patvirtinti teisės aktus e, ir interpretuoti juos. E, noriu padėkoti audito rūmams už pirmiausiai jų prevencinę veiklą susijusią <clears throat> su bendrų įmonių veikla už tai, kad auditorumai suteikia atitinkamą informaciją, kuri naudinga auditorumams tam, kad būtų mažinamas klaidų skaičius. Taigi viena vertus atitinkamos padarytos ir konstatuotos klaidos parodo, kad auditorumai dirba gerai, kita vertus išvelgiame ir galimybę bendrosiams įmonėms pagerinti savo veiklą. Noriu pabrėžti, kad labai svarbu asignavimus įsipareigojimams ir mokėjimams ateityje geriau panaudoti. Antra vertus, mes savo komitete kovojame dėl kiekvieno euro ir siekiame, kad finansavimas nebūtų mažinamas, tačiau jeigu jau asignavimai mokėjimams yra ne visapusiškai panaudojami, tai e, mus pagristai kritikuoja dėl to, kad e, nenorime, jog būtų priešinamės, jog būtų mažinamas finansavimas. Taigi būtina laikytis e, nustatytų terminų patvirtinant atitinkamą finansavimą projektams, tam, kad nebūtų bendrai mažinamas finansavimas, o mums taip pat turi rūpėti, kad e, atitinkami projektai būtų gyvendinami greitai ir laiku, turint omenyje, kad laikas mus spaudžia, rezultatai pasiekti e, neblogi bendrųjų įmonių, norėčiau su to pasveikinti, jų egzistavimas pasiteisino ir manau, kad ateityje turėtų būti šios bendrasios įmonės dar naudingesnės, siekiant padidinti iki 20 procentų pramonės dalį mūsų ES ekonomikoje, ypač Prancūzijai, tai yra svarbu e, taip pat ir mažoms vidutinėms įmonėms, kurios e, dėl e, didelių pramonės įmonių gali samdyti daugiau darbuotojų. Taigi dėkoju bendrosioms įmonėms, kad jos nepamiršta mažų vidutinių įmonių ir darbo vietų kūrimo. Ačiū. Pauliui, ar yra kolegų, kurie dar pageidautų žodžio, ponas Tavrakakis, po to kiti. Ponas Tavrakakis. Ačiū pirmininkė. Turiu porą klausimų. Ar temis bendrai įmoniai po ankstesnių pastebėjimų rūmai konstatuoja, kad nors ir bendroji įmonė e, darė pažangą kai kuriuose sritise, reikia toliau uh, dirbti, užtikrinant atsigavimą, užtikrinant, kad būtų parengti planai dėl uh, situacijos po katastrofų. Kas nuveikta? Toliau einamosios uh, išlaidos viršijo numatytą biudžetą. Kas buvo nuveikta 2013? -aisiais? šiuo klausimu. Turiu klausimą kitoms įmonėms. E, mokėjimams skirti asignavimai 2012-aisiais panaudoti tik tai iš dalies, tik tai 52 e, procentai jų panaudoti. Ar kas nors pasikeitė, ar situacija pagerėjo 2013-aisiais? Ačiū. Er, eh, Ačiū. Ar kas nors dar mm, prašytų žodžio, ne? Tuomet paprašysiu atsakyti į pono Stavrakakio klausimą. Atsakydamas į pirmą klausimą e, dėl saugumo aspektų, jūs turite omeny um, e, reabilitacijos po nelaimių planus, tikriausiai jūs turite omeny horizontalėje veiklą mes tokia veikla vykdoma du metus e, rengiami tie planai. Todėl dėl Artemis įmonės biudžeto veikla, kuri buvo vykdyta toje įmonėje, sutelkta į bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Mes siekime užtikrinti, kad valstybės narės pervestų lėšas e, daly, programų dalyviams ir kad būtų kiek įmanomas sklandesnės administracinės procedūros tarp Artemis ir dalyvaujančių valstybių ir mes inicijavome nedidelius, bet svarbius ženklius organizacinius pokyčius, tai užtikrino e, sklandesnius ryšius valstybėms narėmis, tad yra paskirti asmenys, kurie yra už tai atsakingi. Praėjusiais metais konstatavome didelę pažangą tame bendravime ir sąveikoje įgyvendinant biudžetą. Aš atsakiau jūsų klausimą. Goed, uh, geen vragen meer. Willen de heer... Daugiau nebėra klausimų. Ar auditorumo atstovas norėtų ką nors pasakyti, ne? Pone Rubik, ne? Tuomet norėčiau visiems padėkoti už jūsų indėlį. Tai buvo tikrai naudingas pasikeitimas nuomonėmis, galite tikėtis biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ir dabar perinu prie kito darbo tvarkės punkto. Pranešėja yra ponia Kadenbach, tai yra specialioji ataskaita numeris 10 dėl bendros žemės ūkio politikos 68 e, straipsnio tarybos reglamento. Ir posėdėje dalyvauja audito rūmų vardu Edith Fenesil, žvelgiu į audito rūmų atstovus. Pone Kadenbach, ar iš, iš pirmą išklausysime audito rūmų nario pasisakymo? Uh, thank you, Chair. Uh... Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Norėčiau visų pirma atsiprašyti audito rūmų vardu dėl to, kad audito rūmų konkretus narys ne, negali dalyvauti šiandienos posėdė, kad pristatytų parengtą ataskaitą. Noriu Jūs patikinti, kad taip yra ne dėl to, kad jam nerūpi komiteto darbas ir kad tai neatspindi jo požiūrio į specialią ataskaitą. Tiesiog visi audito rūmų nariai privalo dalyvauti šiandienos posėdėje, kuriame renkamas audito rūmų pirmininkas. Ir todėl Man tenka garbė pristatyti šią ataskaitą. Kalbėsiu labai trumpai ją pristatydamas. Kai ponia Kadenbach tiksliai e, apibendrino e, specialios, mūsų specialią ataskaitą, tą apibendrinimą galite rasti dokumente. Aš sutelksiu dėmesį į keletą punktų, kuriuos norėtų akcentuoti auditorumai. Kaip žinote, 2003 e, atsirado vienkartinių mokėjimų sistema, jos tikslas atskirti e, susietuosius mokėjimus ir supaprastinti e, galiojančią išmokų sistemą žemės ūkioj. Ir todėl pagal 68 straipsnį numatyti dėl 68 straipsnė numatytos ypatingosios paramos, valstybės narės tą paramą gali išlaikyti ir teikti esant išskirtinėms aplinkybėms. 68 straipsnis nu, nukrypsta nuo bendrus e, pirmojo rams, ramsčio orientacijos, tačiau kadangi jo tikslas nėra E, iš naujo įtvirtinti susijęta paramą, o tik padėti išspręsti tam tikras problemas. Reglamente yra konstatuojama, kad e, e, išlygos turėtų būti taikomos tik tai išimtiniais atvejais ir griežtai apibrieštais atvejais. Audito rūmai domėjosi, ar parama teikiama pagal 68 num, straipsnę numatytą tvarką yra teikiama nuosekliai, laikantis principų e, numatytų susijusiuose teisės aktuose, ar ta parama buvo aktuali, reikalinga ir ar tinkama kontrolės sistema buvo nudėkt, įdėkta ir ar ji buvo įgyvendinta. Auditorumai priejo išvados, kad konkreti parama teikiama pagal 68 straipsnį yra e, labai nevienodai teikiama, tai yra 113 konkrečių atvejų ir sudarė beveik 7 milijardus eurų nuo 2003 iki 2013. Auditorumai taip pat priejo išvados, kad reikalinga uh, parama pagal 68 straipsnį turėtų būti teikiama tik išskirtiniais atvejais, kad 68 straipsnis atitiktų bendrą principą siekti paramos atsiejimo. Ir e, rūmai prie išvados, kad tos nuostatos yra nepakankamos. Komisija beveik nekontroliavo, ar, tok, ar paramos teikimas tokiais atvejais buvo pagristas, o valstybės narės turėjo daug galimybių ir laisvės veikti savo nuožiūrą komisija negalėjo imtis teisiškai saistančių veiksmų, o valstybės narės tik privalėjo informuoti komisiją apie savo uh, sprendimą teikti tokią paramą. Auditorumų nuomonė ne, nebuvo pakankamai įrodymų, kad visais atvejais e, tos priemonės, kurių, kurių buvo imtasi, buvo reikalingos, veiksmingos. Ir kalbant apie, taip pat nebuvo aišku, ar, nebuvo įrodyta, kad tik tos paramos lygis buvo reikalingas. E, buvo nustatyti e, konkretus kriterijai ir tikslai ir ateityje bus sunkiau teikti paramą tokiamis priemonėmis. E, rūmai taip pat akcentavo, kad kontrolės sistemos yra silpnos ir e, tai buvo akcentuota nežiūrint to, kad egzistuojanti kontrolės sistema jau yra pakankamai apsunkinanti, tačiau ji taptų dar sudėtingesnė, jeigu būtų bandoma iki galo gyvendinti reglamento reikalavimus. Auditorumai parengė e, nemažai rekomendacijų, juos išdėsė savo ataskaitoje, priminsiu jį jas. Parama konkrečiai žemės ūkio veiklai turėtų būti grindžiama suvokiant labai aiškiai 68 straipsnį ir tos paramos teikimo teikimas turėtų būti pagristas komisijai, pagrindimas turėtų būti patikiamas komisijai, o komisija turėtų jį patikrinti. E, kalbame apie atsakomybę už bendro valdymo sistemą ir komisija turėtų vadinti aktyvų vaidmenį E, tvirtindama kriterijus, kuriais vadovaujantis yra įgyvendinamos paramos priemonės. Valstybės narės turėtų privalėti įrodyti, kad kiekviena konkreti paramos priemonė, kurią ji rengėsi įgyvendinti, yra reikalinga, kad būtų užtikrinta papildoma vertė ir kad parama suteikta buvo reikalinga ir kad buvo įgyvendinti jai keliami kriterijai ir kad, tai, kad valdymas, paramos tvar, valdymas atitiko e, tinkamo finansų valdymo kriterijus. E, rūmai taip pat mano, kad valstybės narės turėtų įdėkti tinkamas ir e, nesunkiai valdomas e, tos paramos e, valdymo sistemas ir ypač akcentavo kontrolės sistemas kalbant apie kriterijų paprastumą. O ir taip pat e, tie kriterijai turėtų galioti ir apsisprendžiant, ar reikia teikti paramą pagal tą straipsnį ar ne. Kaip žinote, naujoji BŽUP patvirtinti ir ypatingosios paramos e, koncepcija numatyta 68 straipsnėje pakeista laisvanorišką susietąją paramą apie kurią kalbama 50, nuo 52 iki 55 e, e, reglamento straipsniuose. Nors priemonės yra ribotos, valstybėms narėms suteikta galimybė veikti daugiau, savo, daugiau laisvės veikti savo nuožiūrą, teikiant tą paramą e, auditorumai tai svarstė, rengdami savo ataskaitą. Ir noriu taip pat pasakyti, jei biudžete bus numatytos kitos ribos. Ateityje sunkumų apibrieštis gali tapti labai miglota, kuomet kalbame apie ekonominius ir kitokius sunkumus, dėl kurių reikia teikti tą paramą. Komisija atsakė į šį pastebėjimą ir pareiškė, kad laikantis komisijos numatytų e, reikalavimų, valstybėms narėms tenka išskirtinę atsakomybę e, išsiaiškinti ir apibriežti, kurie sektoriai išgyvena ypač sudėtingą laikotarpį ir tokia galimybė to, tokios kompetencijos sutiktos valstybėms narėms. Komisija taip pat akcentavo, kad e, sunkumų, išgyvenamų sunkumų apibrieštis bus parengta rengiant, e, remiantis deleguotaisiais teisės aktais. E, rūmai nori žinoti, kaip tai, bus, kaip tai atrodys praktikoje. Ir šiame kontekste, atsižvelgiant į tai, kad komisija rengia, rengs E, gyventinimo reglamentus ateityje. E, Auditorumai išreikšti būkštavimai yra, išlieka aktualūs. Ir, ir mes e, lauksime, kol bus patvirtinti deleguotojų teisės aktai. Ačiū ir esame pasiruošę atsakyti jūsų klausimus. Dankjewel. Uh, dank... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Ar būtų dar kitų komiteto narių, kurie norėtų žodžio Eva. Prašau, poniai Kadimbach. Pirmiausia, labai ačiū. Mes e, aukštai vertiname tą aplinkybę, kad auditorumai pristato savo poziciją net ir tuo atveju, kuomet jų narys negali dalyvauti posėdėje, nelabai turiu ką pridurti, esame sudėtingoje padėtyje, auditorumai pateikė kai kurias rekomendacijas dėl pasimosios žemės ūkio politikos reformos. Tačiau tikrai galime atmesti galimybės, kad bus labai sudėtinga jų pasiūlymas ateityje įvertinti ir Anksčiau jau buvo siūlomas daugiau nei šimtas įvairių priemonių, labai sudėtinga įvertinti jų teikiamą naudą susijusią su mokesčių mokėtojo lėšų panaudojimu. Taigi tiek tinkamus nurodymus pateikti tiek paramą gaunantiems ūkiams, tiek valstybėms narėms yra pakankamai sudėtinga. Taigi būtų neblogai, jeigu audito rūmai, teikdami pasiūlymus dėl konkrečių priemonių, pateiktų ir pasiūlymus, kaip, tas, kaip tų priemonių įgyvendinimą būtų galima kontroliuoti. Iš tiesų labai sudėtinga yra pateikti argumentus už finansavimo padidinimą, jeigu nepateikime informaciją apie tai, kokią naudą tas finansavimo padidinimas atneša. Ir manau, kad e, nuo 52 iki 55 punktų, dėl šių punktų yra nemažai klaustukų. Manau, kad e, bendrai tačiau tikrai turiu pasakyti, vertindama, kad jaudito e, rūmo rekomendacijas būtina atsižvelgti labai rimtai tiek e, komisijai, tiek parlamentui, tačiau dėl 54 punkto valstybės narės turi turėti aišku įsivaizdavimą ir vaizdą apie tai, ko iš jų reikalaujama, bandant įgyvendinti atitinkamas priemonės. Eva. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat dėkoju auditorumams, kitiems kolegoms, kurie dalyvauja posėdėje. Jeigu audito rūmų argumentai bus pasirinkti teisingi, tai 68 straipsnis kaip teisinis pagrindas visiškai atitinka dabartinę padėtį, tačiau dėl vienkartinių išmokų aš pritariu komisijos pozicijai, nes yra numatoma atitinkama išimtis ypatingomis aplinkybėmis, teikiant paramą atskiriams sektoriams patiriantiems ypatingų <clears throat> sunkumų. Tais vienkartiniais mokėjimaisis tais, tomis vienkartinėmis išmokomis naudojasi atskiros šalis, nes tokiu būdu galima įspręsti atskirų žemės ūkio sektorių specifines problemas. Valstybės narės ir e, komisija daug diskutavo apie tai, kad būtų išlaikyta dabartinė tvarka pagal 68 straipsnį, tačiau taip pat siūloma ir nauja skaidresnė sistema, kurią įgyvendinus būtų galima iš karto nustatyti tam tikrus pažeidimus ir paramos dubliavimasi. E, Europos parlamentas visą laiką pasisakė už paramos susijimą, tačiau dabar ta finansavimo eilutė yra mažinama ypač ekonominius sunkumus patiriantiems sektoriams, tačiau numačius atitinkamas išimtis būtų galima veiksmingiau teikti paramą, kadangi čia kalbama ne apie atskiros gamybos sritis, o apie e, ištisus e, žemės ūkio sektorius. Tuo tarpu audito rūmai teigia, kad e, įvykdžius paskutinėje reformą komisijai būtina pateikti informaciją apie tai, e, E, kokiems sektoriams yra teikiama susietoji parama ir dėl kokių priežasčių tarp institucinio bendradarbiavimo svarbą siekiant užtikrinti, parlamentas privalo pritarti sutartam kompromisui. Galbūt e, ir šioje sistemoje pasitaikys klaidų, kaip ir visose kitose bežiaupė paramos sistemose, tačiau E, auditorumai ir komisija gali imtis atitinkamų priemonių tam, kad tos klaidos valstybės narėse būtų ištaisytos. Ačiū. Ar dar ar norėtų auditorumų atstovų sureaguoti į išsakytus replikas, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Aš sakyčiau, kad audito rūmams svarbiausia būtų, svarbu būtų įspėti teisės aktų rengėjus, kad numatytos priemonės yra ribojamojo pobūdžio. Mes e, su susidomėjimu laukiame, kai bus būsimoje pažaupai gyvenintos tos priemonės ir tada įvertinsime reikės papildomų saugiklių, apie kurias kalbėjo gerbiam parlamento narė. E, jeigu tos priemonės yra efektyviai gyvenintos, tai bus labai gerai, bet esmė paaiškės tada, kai e, pamatysim rezultatus. Eh, Ačiū. Klaidą padariau. Norėjau suteikti žodį komisijai, Žemės ūkio generaliniam direktoratui. Kas iš jūsų norėtų pasakyti, prisistatykite, nes neturiu dalyvių sąrašo. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Esu Flavio Kutūnija. Esu e, Agri generalinio direktorato tiesioginės paramos skyriaus vadovas. E, pone, pone Kadenbech, ponės ir ponai, dėkoju Jums už galimybę pasikeisti nuomonėmis e, apie audito rūmų specialiai ataskaitą skirtą 73 reglamento 68 straipsnio nuostatų įgyvendinimui. Dėkoju poniai Kadenbech už jūsų komentarus ir rekomendacijas. Pone pirmininkė, nuo 2010 iki 2013 metų 25 valstybės narės nusprendė pasinaudoti specialią parmą pagal 68 straipsnį. Europos komisija mano, kad šios specialios paramos schemos įgyvendinimas apima galimybę suteikti atsietus mokėjimus ir tai nėra susiję su uh, tiesioginių mokėjimų e, pritaikymų e, didesnio atskirimo e, labui. Ir matome, kad nacionalinės ribos, kurios buvo nustatytos anksčiau, yra, jų yra laikomasi. Ir dabar yra iškeltas reikalavimas, kad būtų išlaikytas dabartinis gamybos lygis, o ne padidintas. Europos komisija mano, kad audito rūmų pateiktose rekomendacijose yra daugiausia kalbų kreipiamas į valstybės narės ir pagal dabartinę teisės aktų bazę, valstybės narės turi išskirtinę atsakomybę išsiaiškinti e, ūkininkavimo e, žemės ūkio sektorių ar gamybos rūšis, kurias būtų galima paremti 68 straipsnių e, priemonėmis. Valstybės narės pačios gali geriausiai išsiaiškinti, kokie yra prioritetai tiksliniai paramai ir jos gali išsiaiškinti, kokie regionai ir sektoriai jų teritorijoje susiduria su didžiausiais sunkumais. Vis tik tai mes puikiai žinome uh, tuos trūkumus, kurie buvo išsiaiškinti šioje srityje ir pasiūlėme, uh, bei bendrėjai teisės aktų rengėjai priėmė naują teisinę bazę pagal BŽP reformą. Ir ta uh, nauja teisinė bazė bus taikoma ateityje. Valstybės narės ir Europos komisija imsis uh, veiksmų, kad uh, ateities priemonių taikymas uh, pagerėtų. Uh, pirmiausia, uh, E, galvosime apie atskirimo priemonės numatytas naujoje BŽP reformoje. Yra numatytas visa eilė apribojimų, pavyzdžiui, sektorių ir gamybos rūšių sąrašas turi būti ribotas, taip pat yra numatytas valstybių narių nacionalinių e, aukštutinių ribų limitas, e, metinės biudžeto procedūros taikomos šiai schemai bus ribojamos ir Galiu pasakyti, kad valstybės narės, nusprendusi gyveninti šią schemą, turės informuoti komisiją apie tikslinius regionus ar sektorius, <laughs> išskirtas ūkininkavimo rūšis, e, kurioms tokia parama galėtų būti suteikta. E, ir tai darant reikės paaiškinti, kodėl yra numatyta tokia susietoji parama ir kokiu tikimasi rezultatų. E, kai valstybės narybės priimti sprendimai, uh, numato, kad 8 procentų nacionalinės ribos bazinė riba bus pažeista, tai e, turės būti išsiaiškinta sektoriaus specifika, kuri leistų pagrysti, kodėl paramos lygis turėjo būti didesnis. Be to, valstybių narių sprendimai turės būti patvirtinti po papildomo tyrimo. Pavyzdžiui, aiškinti, ar tikrai nepakanka alternatyvų ir ar reikia nuolat teikti paramą e, vietos gamybos e, pramoniai, perdirbimo maisto pramonės pramoniai. Europos komisijos pasiūlyme Dėl BŽUP taip pat yra kalbama apie bendrą stebėsinos ir vertinimo sistemą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, stengiantis įvertinti bendrosios žemės ūkio politikos tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant ir pirmojo ramstrojo ramščio priemonės. Pone pirmininkė, mes manome, kad numatytosios iniciatyvos leis deramai sureaguoti į audito rūmų rekomendacijas ir taip dar geriau patobulinsime paramą teikiamas skirtingoms ūkininkavimo rūšims arba žemės ūkio sektoriams, kurie susiduria su ypatingai sunkumais. Kaip jau buvo pasakyta, šie sunkumai bus apibriešti pagal deleguotosius aktus aiškus sunkumų apibrėžimas jau yra suformuluotas ir yra teikiamas e, atitinkamos darbo grupės dėl tiesioginių išmokų posėdžiuose, kaip tik dabar e, tai yra svarstoma. Ačiū. Dank u wel en nogmaals mijn excuses dat ik. Labai ačiū ir dar kartą atsiprašau, kad nesuteikiau žodžio anksčiau. Pone Kadenbach, ar norite apibendrinti? Oh, ja, nur ein Hinweis an die Kollegen. Noriu tik pranešti kolegams, kad laiko dar turime iki vasaro 28 dienos. Jeigu pageidautumėte papildyti šį pranešimą, kreipkitės į mane. Pirmininkas, ačiū, baigėme svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Netrukus pradėsime koordinatorių posėdį, tačiau prieš tai Norėčiau tarti keletą žodžių Söreno Sondergardo adresu. Sužinojau, kad Sörenas paliks Europos parlamentą ir grįš užimti svarbių pareigų Danijos politikoje. Manau, kad šis posėdis yra paskutinis posėdis biudžeto kontrolės komitete jo kaip koordinatoriaus nuoguoja e frakcijos, taigi visų kolegų, nors jie negausiai dalyvauja šiandien posėdėje vardu, noriu jiems padėkoti, mums buvo labai malonu dirbti kartu su jumis. Jūs Šito e, kartojas komitete buvote labai konstruktyvus, jo narys, aktyvus narys, iš tiesų gaila. Man truputėlį, kad palikite Europos parlamentą, tačiau linkiu jums uh, visoko geriausio ateities veikloje Danijos parlamente. Mielai steiksim žodį, prašau. Labai ačiū už šios malonius žodžius. Jau buvau 11 metų Danijos parlamento nariu, Europos parlamente. Išdirbau beveik dvi kadencijas ir aš dabar vėl nusprendžiu dalyvauti Danijos parlamento rinkimuose. Ne visą, la, ne visą laiką galima tokius sprendimus priimti pačiam. Reikia atsižvelgti ir į partijos, kurios esate narių nuomonė. Čia nekantri laukiu savo naujo darbo. Man buvo labai malonu būti Europos parlamento nariu, dirbti biudžeto kontrolės komitete. Žinoma, šis komitetas yra pakankamai politiškas ir bendradarbiavimas e, su kitomis politinėmis jėgomis gali būti sudėtingas kitose komitetuose. Galima daugiau dėmesio skirti techninio pobūdžio klausimams šiame komitete, nepaisant mūsų skirtingo politinių pažiūrų, atspirties taškų skirtingo visuomet sugebėdama sustarti dėl to, kad Europos mokesčių mokėtojų mokami pinigai turi būti išleidžiami kuo tinkamiau ir toliau bendrabiausime siekdami to paties tikslo, Dėkuoju už likščiolinį bendradarbiavimą ir aš tikrai su džiausmu prisiminsiu mano darbą šiame komitete. Linkiu Jums sėkmės besiruošiant taip pat ir busimiesiems Europos parlamento rinkimams, taip pat linkiu